paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenino dalyje ir viduržėmio jūroje atkūrimo planas. E, ponas Mato, jums žodis e, keturioms minutėms. Atsiprašau, bet kolega jau yra pasiruošęs ir gali pradėti. Dėkoju. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai. Mes šiandien kalbėsime apie pasiūlymą, kurio tikslas yra įtraukti daugiamečius paprastųjų tūnų atkūrimo planus į reglamentą. 2006 metais buvo patvirtinti paprastųjų tūnų atkūrimo planai, kurie turėtų galioti iki 2022 metų. Žvėjai padarė tikrai labai daug tam, kad laikytųsi nustatytų e, leidžiamų sužvėjoti kiekių ir kad e, tinkamai gyvendintų paprastųjų tūnų atkūrimo planus. Nuo 2008 metų e, paprastųjų tūnų ištekliai labai smarkiai padidėjo, taigi tai yra teigiama tendencija. Ir todėl buvo nuspręsta, kad e, nu, pasirimant e, mokslinių, mokslinių tyrimų duomenimis galima buvo padidinti leidžiamus sužvėjoti kiekius. Jei pažvelgsite į pastarųjų metų tendencijas, pamatysite, kad iš tikrųjų jos visiškai remia mūsų pasiūlymą padidinti leidžiamus žvėjoti kiekius. Pažvelkite, pavyzdžiui, tai, kas vyksta Kanarų salose. Akivaizdu, kad žvėjai tenai, kurie žvėjoja tradiciniais e, metodais, tikrai e, nekenkia paprastųjų tūnų ištekliams. Ir visiškai neaišku, kodėl jūsų, žvejo, jūsų žvejoti kiekiai neturėtų būti traukti į kvotas. Mūsų pasiūlymas turėtų užtikrinti, kad galiojančios taisyklės būtų taikomos vienodai ir veiksmingai visoje ES. Šiame dokumente kalbame apie techninius dalykus, pavyzdžiui, kalbama apie tai, kaip turėtų vykdomi tūnų perdavimo procedūros kai turėtų būti paleidžiami netinkamo dydžio žuvis. Taip pat e, kalbama ir apie e, stebėsinos programų įgyvendinimą. Komisija turėtų užtikrinti, kad tarptinės Atlanto tūno apsaugos komisijos rekomendacijos būtų tinkamai perkeltos į visus mūsų dokumentus ir kad būtų stebima, kokias papildomas rekomendacijas rengia šį organizaciją. Tam Tarptautinė Atlanto tūno apsaugos komisija jau seniai siūlo mums pradėti vienodai taikyti rekomendacijas visoje Europos Sąjungoje. Tai turėtų užtikrinti tai, kad vienodos sąlygos būtų taikomos visiems žvėjams, kurie žvėjojo paprastuosius tunus. Reikia taip pat nepamiršti ir trečių šalių operatorius. Jiems taip pat reikia taikyti šias sąlygas. Nes akivaizdu, kad jeigu trečių šalių žvėjams bus taikomos kitos sąlygos, tai tuomet visos mūsų pastangos kažkaip padėti Europos žvėjams e, e, bus bergžios. Europos komisija pateikė pasiūlymą e, ir kai kurias priemonės įkitina įdėkti per deleguotusius aktus. Aš kaip pranešėjas nemanau, kad tai yra gera mintis. Mes manome, kad Europos parlamentas ir Europos kom ministrų taryba turi čia be, bendrus įgaliojimus, todėl tu, turi būti taikoma bendrojo sprendimo procedūra. Reikalaujame, kad jį būtų taikoma, nes Europos parlamentas turėtų būti aktyviai įtrauktas į šį procesą. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes džiaugiamės tuo, kad rekomendacijose atsižvelgiama į tai, kad žvejybos įranga naudojama žvejoti ir paprastiesiams tunams skiriasi priklausomai nuo regiono. Nes Kanarų salose ir kai, kur, kur, kai kuriuose kitose Ispanijos salose naudojama tradicinė įranga. Ir ją reikia išsaugoti. Todėl aš manau, kad uh, negalima pamiršti vietos tradicijų. Ir aš tikiuosi, kad mūsų pakeitimai patobulins šį dokumentą ir galiausiai uh, jis bus naudingas visiems. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariui ponui Vela. Dėkoju. Pirminkė, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau taip pat e, padėkoti ponui Gabriel Mato. Komisija labai, labai palankiai vertina pono Mato parengtą pranešimo projektą. Tai e, puikus tarpusapio supratimo rezultatas, kalbant apie paprastuosius tunus, tai labai svarbi žuvų rušis. Ir šis pranešimas įneš labai svarbu vaidmenį nagrinėjant su šias rytimis susijusius klausimus. Taip pat e, svarbu nepamiršti, kad e, pasiūlymų siekiama Europos, perkelti, Europos Sąjungos teisę perkelti e, jau patvirtintas ICAT organizacijos priemonės. Šios priemonės buvo patvirtintos 2014 metais ir e, taikomos valstybėms narėms ir veiklos vykdytojams nuo 2015 metų Liepos mėnesio. Svarbu pasakyti, kad šis atkūrimo planas plačiai pripažįstamas kaip e, sėkmės pavyzdys, paprastųjų tunų ištekliai e, atsigauna. Tačiau vis dėlto e, nereikėtų nuleisti rankų, nereikėtų jau apsiraminti, vis tiek turėtume toliau tęsti darbą, palaikyti šiuos svarbius išteklius ir todėl svarbu toliau vykdyti į kat organizacijos atkūrimo planą. Daugelis atkūrimo plano sąlygų tiesiogiai taikomos visoms mūsų valstybėms narėms, tačiau reikia visą tai perkelti į mūsų teisę, kad e, šios sąlygos būtų taikomos e, fiziniams ir juridiniams asmenims Europos Sąjungoje. Tai būtina, norint užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos sąjunga yra prisijėmusi ir kad e, būtų užtikrinamas e, tvarus e, žuvinkistės ir žvejybos valdymas. Pirminkė, mūsų lūkesčiai tenkinami, bet vis dėlto lieka ir neįspręstų klausimų visų pirma dėl kompetencijų, atitinkamų institucijų kompetencijų aiškinimo perkeliant uh, E, regioninių e, žvejybos valdymo organizacijų e, nuostatas, bet ir šias problemas galima įspręsti. Komisija įgaliota patvirtinti deleguotusius teisės aktus ir mano, jog dažnai keičiant atkūrimo planą Tie deleguoti aktai yra labai svarbus pasiūlymo elementas. Kodėl? Todėl, kad jų reikia tam, kad į sąjungos teisę būtų sparčiai įtraukiami e, į ką atlygmenių daromi atkūrimo plano pakeitimai, kad planas būtų nuolat atnaujinamas ir kad um, nebūtų kiekvieną sykį taikoma įprastinė teisėkuros procedūra, nes ji užtrunka ilgai. E, ir ES būtų svarbu laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Deleguotųjų teisės aktų tvirtinimas e, komisijoje užtikrina, kad e, galima tiksliai ir svarbiausia greitai perkelti į ką sąlygas jas teisę, pakeičiant tik neįsminius teisės teisės aktų elementus. Tam e, turi vykti tinkamos e, konsultacijos, e, be kita ko ir ekspertų lygmenių. Tam taip pat reikia, kad būtų laiku ir sparčiai perduodami atitinkami dokumentai parlamentui ir tarybai. Komisija taip pat mano, kad jai turi būti suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo teisės aktus Tai pateisinama dėl to, kad reikia dažnai um, įgyvendinti įvairias priemonės sąjungos lygmenių ir mums reikia tokių įgaliojimų tam, kad sukurtume vienodas sąlygas valstybėms narėms ir tam, kad užtikrintume tų priemonių veiksmingumą. Uh, Tai ypač pasakytina apie kontrolės priemonės, kurių imasi IKAT organizacija e, ir kurias galima skirtingai aiškinti įvairiose valstybėse narėse. Šios priemonės susijusios su e, kvotomis ir kitais e, tarptautiniais įsipareigojimais. Gerbiami nariai, ponė pirmininkė, komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl daugiamečio paprastųjų tūnų išteklių atkūrimo plano užtikrina labai subalansuotą subalansuotą tolesnių veiksmų e, planą pagal IKAT susitarimą. Ir pono Mato pranešimas, kaip jau sakiau, labai, labai vertingas indėlis į šį darbą. Tikiuosi iš jūsų išgirsti tolesnės pastabas. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui. Pradėkime dabar diskusiją. Pirmiausia, politinių frakcijų e, vadovai. Pirmiausia, ponas Valensa, pusantros minutės. Chair, Like to... Ačiū, ponė Pirinkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poną Mato ir taip pat norėčiau paremti šį naują pasiūlymą, kurio tikslas yra perkelti į Europos teisyną tas priemonės, kurios yra susijusios su daugiamečiais paprastųjų tūnų e, Atlanto vandeninuose ir, vidur, ir uh, e, e, viduržymį jūro, jūroje atkūrimo planus, kurios pasiūlė Akatas. Ikatas, atsiprašau. Uh, Aš manau, kad mums reikia laipsniškų priemonių. Pirmiausia, reikia keisti bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį. Tai yra labai svarbu. Bet nepamirškime, kad mums reikia ir griežtesnių, veiksmingesnių priemonių tam tikrose rajonuose. Ir taip pat reikia nustatyti tinkamą verslinį žuvų dydį. Bet taip pat labai svarbu yra ir nepamiršti jungtinio tarptautinio tikrinimo sistemą. Ir be abejo, reikia užtikrinti vienodas sąlygas visiems, e, kas žvejoja paprastuosius tunus, įskaitant ir ES ir trečių šalių operatorius. Negalime taikyti skirtingų taisyklių trečiosioms šalims nes e, tokiu atveju visos mūsų žvėjams taikomos priemonės neduos jokių rezultatų, bet to negalime bausti Europos e, žvėjų. Todėl aš manau, kad mes negalime primesti jiems griežtesnės kažkokias, e, griežtesnių priemonių. Ir dėkoju Jums už paramą rengiant šį uh, dosiją. Dėkoju. Toliau ponas, ponia Briano. Pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, ir aš norėčiau paminėti, padėkoti ir komisijos nariui. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie Tarptautinės Lanto Tūnų apsaugos komisijos rekomendacijas, kurioms mes pritarėme. Mes ir frakcijose, ir komite, komitete kalbėjome apie jas e, su ponu Mato. Aš manau, kad mes turime nepamiršti, kad yra ir kitų klausimų susijusių su tunų tai ir su jų ištekliais. Nepamirškime ir socialinių ir ekonominių klausimų susijusių su tunų žvejyba. Kaip jums yra žinoma, ES ir ES valstybės narės yra prisijungusios prie e, Ikato. Ir mano mieste, gimtame mieste, 2014 metais vyko Tarptautinės Atlanto nuo apsaugos komisijos generalinė asamblėja. Ir mes džiaugiamės dėl tų sprendimų, kurie tenai buvo priimti, kai buvo pasiūloma padidinti e, kvotą 20 procentų. IKAT nustato kvotas paprastiesiams tunams ir po to valstybės narės skirsto tas e, kvota, kvotas. Ir dažnai jas gauna tik tai nedaug žvėjų ir nedideli žvėjai ar žvėjai mėgėjai negauna praktiškai jokių kvotų. Jei koks nors ne, nedidelis žvėjys sugalvoja žvėjoti paprastuosius tunus, jis gali susidurti su rimtomis problemomis. Todėl mes patikime pakeitimą, kuriame uh, pasisakome prieš stambių žvejybos įmonių formuojamas monopolijas. Dėkojame. Dėkoju toliau, pane Tomašič. Ačiū. Šiandien labiau nei kada nors anksčiau žvejyba priklauso nuo lai, laivų savininkų gebėjimų ir nuo e, turimų išteklių. Ir mes turime suprasti, kad žvejybą reikia ir žvejų, ir žuvų, o žvejų e, gyve, e, darbo sąlygos nuolat yra bloginamos. Mums reikia tinkamos pusiausviros. Ir aš džiaugiuosi galėdama dalyvauti e, šioje diskusijoje ir džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie pono Mato parengto pranešimo. nes galiausiai paprastųjų tūnų ištekliai atsigauna. Taip yra dėl to, kad keliarius metus buvo taikomos ribojamosios priemonės. Ir aš džiaugiuosi, kad 2016 metais buvo nuspręsta padidinti kvotą, panksinti ankstesniems metams numatytą kvotą ir tai turėtų pat gerinti žvėjų pajamas, nekenkiant žuvų ištekliams. Pone Bilbao Barant Dica. E, dėkoju ponė pirmininkė, taip pat dėkoju pranešėjui ir galiu pasakyti, kad mes palaikome šį pranešimą, nes iš tiesų čia yra, šitas pranešimas yra grindžiamas mokslinėmis ir sėkmingomis e, strategijomis, taip pat yra kalbama apie e, biomasės atgaivinimą, tai mus įtikina. Tačiau e, vis tik reikia nepamiršti, kad 58 procentai žvejybos galimybių e, buvo e, prarasta. Todėl mes manome, kad to, tie laivai, kurie plaukioja viduržėme jūros, jūroje, nesvarbu, ar jie plaukioja su ES valstybių vėliava ar su kitų valstybių vėliava, jo, jie turėtų veikti vienodomis sąlygomis, nes kitaip nukentės mūsų žvėjai. Taigi, e, taip pat mes palaikome e, smulkėje žvejybą, ypač Kanarų salose. Taip pat e, norime paaiškin, pa, pabrėžti, kad reikalingos griežtesnės kontrolės, tačiau mes nepritarėme tam, kad bus kad būtų taikomas tam tikros nuobaudos Manau, kad tiesiog reikia vykdyti geresnės kontrolės. Mes taip pat norime, kad didesnį vaidmenį vaidintų parlamentas. E, taip pat reikia atsižvelgti į vietos žvejybos organizacijų rekomendacijas. Mes e, palaikome e, pusiausvirą, skaidrumą ir teisėtumą. Žvejybos kvotos Europos vandenyse yra pavyzdys, kas atsitinka tada, kai E, kai procesas yra vykdomas neteisėtai. Pone pirmininkė, manau, kad mes turime didinti savo kompetenciją šioje srityje. Pone Hadzekam, dėkoju, ponė pirmininkė. E, paprastieji tunai, e, paprastasis tunas yra tikriausiai geriausiai žinoma žuvis ir e, dėl abejotinos, e, e, dėl abejotinų tokių priežasčių jis pagarsėjo, dėl to, kad nuolat mažėja tunų ištekliai ir dėl to, kad nuolat deš, ištisus dešimtmečius buvo pernelyg daug, pernelyg daug tų tunų sužvejojama ir netgi tokia žvejyba buvo remiama. E, atrodo, kad e, dabar e, jau e, padarytų, imtasi tam tikrų žingsnių, kad būtų išsaugoti tūnų ištekliai, nes jų skaičius, tų tūnų skaičius buvo sumažėjęs iki nulio, dabar jau, jau tarsi didėja tie ištekliai. Taigi tas paprastasis tunas turi būti ypatingai saugoma rušis. Ir e, dauguma organizacijų perspėja, kad nereikia didinti žvejybos pajėgumų. E, mes, e, e, o komisija siūlo e, priešingus dalykus. Taip pat reikia nepamiršti, kad su paprastuoju tunu sugaunamos ir kitos e, žuvis ir jos taip pat e, žūsta baise mirtimi kaip ir, kaip ir tunas. E, mes kalbame apie nykstančią e, žuvų rūšį ir todėl mes turime e, galvoti apie tai, kad reikia mažinti subsidijas žvejybai. Dėkoju ponas Afronte. Dėkoju ponė pirmininkė. Mūsų delegacija pasisako už šį pranešimą. Mes kartu su ponu Mato dirbame ties šiuo pranešimu, todėl ir yra labai svarbu, kad mes E, perimtume ECAT pasiūlymus, nes e, puikiai bendradarbiavome pastaraisiais metais ir e, paprastasis tunas ištisais dešimtmečiais buvo tradiciškai labiausiai gaudama žudis ir dabar yra įvestos atitinkamos kvotos šiai rūšiai ir atrodo, kad tos kvotos pasiteisino, taigi atrodo, kad mes einame teisingą linkmę, tačiau man atrodo, kad reikia pasvarstyti, ar reiktų didinti tas kvotas. Taip pat reikia nepamiršti socioekonominių problemų. Yra tam tikra socialinė neteisybė, dėl kurios kenčia smulkieji e, žvėjai. E, kolega, kolegė Briano e, į tai atkreipia dėmesį ir ji pasakė čia daug svarbių dalykų. Taigi, manau, kad visuomet turime ne, turėti omenyje tą kiekio klausimą. Galbūt čia nėra tinkama vieta išspręsti visas problemas, tačiau norėjome tiesiog pasisakyti šią temą. Dėkuoju toliau rod, kolega Rodas pusantros minutės. Pone pirmininkė, stambios žuvis ir smulkioji žvejyba. Tai yra suderinama. Tai yra suderinama, kai pap, kalbama apie paprastą įtūną e, viduržėme jūroje ir rytinėje Atlanto vandenino dalyje. E, Ir čia mes kalbame apie smulkiuosius žvėjus ir e, taip pat apie tokią žuvų e, e, rūšį, kuri yra, e, kuri yra susijusi su visos ekosistemos išsaugojimu. Kad e, šios, e, kalbant apie. E, apie šią žuvų rūšį reikia kalbėti apie atitinkamas kvotas pagal 17 ir 16 e, reglamento straipsnius kiekviena valstybė narė gali primti sprendimą, kaip jinai skirsti savo laivyną. Čia reikia taikyti e, skaidrius ir objektyvius kriterijus. Taip pat reikia e, reikalauti, kad būtų taikomos tos, e, tokia žvejybinė įranga, kuri yra kiek įmanoma ekologiškesnė. E, manau, kad mes jau žengėme pirmuosius e, žingsnius dėl e, paprastųjų tūnų išteklių atkūrimo plano, dabar tiesiog reikia gerai tą planą vykdyti, todėl e, mes skatiname, kad atitinkamai būtų taik, naudojama ta smulkioji žvejyba. Taip pat reikia nepamiršti paskirstimo kriterijų, kriterijų. todėl aš norėčiau pasveikinti tai, kad kasmet e, bus peržiūrimos kvotos valstybėms narėms dėl paprastųjų tunų išteklių. Dėkoju, ponas Hak. Dziękuję, pani przewodnicząca. Każdy z nas... Dėkoju, pirminkė. Paprastasis tunas labai brangi. Jis ir e, dėl jos reikia taikyti labai tvarę politiką, kad įsaugotume šią e, žuvų rūšį. Visi žinome, kad e, ji nykstanti žuvi, žuvis ir Europos parlamentas savo ruoštų turi pareigą pagalvoti apie tai, kaip galima būtų perkelti sąlygą susijusią su daugiamečių paprastųjų tūnų išteklių atkūrimo planu. taisyklės turi būti skaidrios ir turi būti įgyventinamos tinkamai, atkuriant e, paprastųjų tūnų išteklius. E, sąlygos turi būti taikomos visiems veiklos vykdytojams, be kitako ir tiems, kas dirba už ES e, ribų. Be to reikėtų panaikinti neteisėtą paprastųjų tunų žvejybą. Dėkuoju dabar e, ponia Lopės Bermecho. Ačiū pirminkė. Palankiai vertiname tai, kad šiame pranešime konkrečiai kalbama apie e, e, tradicinės žvejybos rušis, tradicinius žvejybos įrankius, dėl kurių svarbu spręsti problemas, kad žvejyba būtų tvari ir kad būtų kartu sprendžiamos žvejų bendruomenių problemos ir užtikrinama ekologinė pusiausvėra. Šiuo pranešimu e, taip pat persvėjimos vyriausybės, kuriuose vis dar e, naudojami, e, naudojamos tokios e, tunų gaudyklės kaip tradicinės žvejybos priemonės. Reikėtų nepamiršti apie tai, kad prastųjų tunų žvejyba turi vykti tvariais metodais. Kartu turėtume įsaugoti galimybės žvėjų bendruomenėms maitintis iš šių išteklių, naudojant E, tinkamą žvejybos įrangą. E, norėtume vis dėlto, kad minėtos gaudyklės mūsų jūrose būtų naudojamos, nes jos padeda žvėjams įsilaikyti. E, komerciniai žvejybos metodai, kvotos, kiti dalykai, niekas neminėjo netinkamų žvejybos metodų. Kvotų sistema yra netinkama. Mišri žvejyba E, dėja vyksta baisiais mastais ir mes visi paprasčiausiai norime tvaraus komercinio sektoriaus ir um, pamirštame apie e, priemonės, kuriamis galima atkurti pusiausvirą ir užtikrinti, kad žvejyba būtų tvari jungtinėje e, karalystėje E, Tokiamis e, priemonėmis galima e, laimėti Britanijos ekonomikai milijonus eurų per metus. Vis dėlto pripažįstama, kad rytinėje vandenino dalyje po visiško moratoriumo labai padidėjo darbo vietų skaičius, kai atsigavo ištekliai, bet dėja Nepaisant e, tam tikrų išteklių mažėjimo, maži laivai e, galėjo naudotis tam tikrais e, tinklais, žvininiais tinklais ir gaudyti 1,3 tonos per mėnesį. Atrodo, kad dėl to nebuvo diskutuojama nei Europos parlamente žvejybos e, komitete, nei taryboje, e, nei e, Junktinės karalystės parlamente. Ir dabar paprasti žmonės faktiškai verčiami būti nusikaltėliais, jeigu neįgyvendina nustatytų sąlygų. Ir manau, kad turėtume imtis atitinkamų priemonių, kad mūsų vandenyse to nebevyktų. Purge. Ačiū, ponė Farač, jums yra užduodama papildomas klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Panas Korvetas, noriu užduoti jums klausimą, ar sutinkate? Kaip Jūs žinote, mūsų bendroji žuvininkystės e, politika patyrė esminę reformą ir tai buvo įvertinta, e, ši reforma yra vertinama visai gerai. E, žuvininkistės komiteto narys. E, per, per šio komiteto veiklos darbo laikotarpį jūs dalyvavote tik tai poroje ar trejate e, posėdžių. Ar jūs manote, kad jūsų pastabos šią temą būtų buvusios labiau įtikinamos ir teisėtos, jeigu jūs būtumėte truputį dažniau dalyvavęs tuose posėdžiuose? Jei tikrųjų aš būčiau dalyvavęs kiekviename e, žuvininkystės komiteto posėdėje. Daugybę metų, kiek aš esu dirbęs šiame parlamente, aš nieko nebūčiau padėjęs, nieko nebūčiau galėjęs padėti 800, 800 tūkstančių e, žmonių, kurie dirba šiame sektoriuje e, Tai e, yra būtent pačios žuvininkystės įmonės, kurios užtikrina tas darbo vietas ir e, tų, to sektoriaus gyvybingumą. Tačiau e, turiu dar kartą pabrėžti, kad žuvininkystės komitete niekuomet net nebuvo galimybių aptarti tą draudimą, apie kurį mes čia šiandieną kalbame. Tai buvo padaryta remiantis Europos biurokratų mums primestų reglamentu ko mums reikia, tai reikia aiškios, funkcionuojančios, gerai veikiančios e, demokratijos. Taigi, e, jūs gerai čia pabandėte, tačiau nieko jų nepešite tokiais klausimais. I'm, I'm Pirmininkė, jūs jau turėjote galimybę užduoti klausimą, sulaukėte atsakymą, taigi baigsime šią procedūrą ir dabar perikime prie kito kalbėtojo, tai yra ponia Gijera Garcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad sutinkame su mato pranešimu dėl šio reglamento taikymo. Tačiau buvo e, kalbėta apie du klausimus, kuriuos aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį. Visų pirma, dėl uh, veiksmingų ataskaitų, tai yra tų ataskaitų veiksmingumo. Ir tai, kas, kas, kas kritikuojama iš žviejų pusės, yra tai, jog Europos Sąjunga yra numačiusi veiksmingą dokumento taikymą, tačiau jis nėra, e, ne, negaliotų daugeliu atveju trečioms valstybėms. Tai nėra gerai, ponia komisijos narė. Ir kalbant čia apie šią tūno rūšį, e, turiu pasakyti, kad taip, čia situacija yra kiek geresnė, tačiau reikia pagaliau atsisakyti to e, paskirsti šios, šios rušies žuvies paskirstimo monopolio valstybėms narėms. Pavyzdžiui, Ispanija nuo jo kenčia. Dėkoju. Ponas Vandalin, vieną minutę. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we spreken vandaag. Ačiū, pirmininkė. Šiandien Mes kalbame apie priemonės ir tumų atkūrimo, išteklių atkūrimo priemonės taipogi, bei Europos taisyklių pritaikymo atitinkamo. Na, labai gerai yra, kad šiandien apie tai kalbame ir labai gerai, kad greičiausiai ir trilogų bus, kurių dėka su komisija gerų rezultatų pasieksime. Taigi, Visą tai yra teigiami dalykai, tačiau kyla ir problemų viduržėme jūroje, kadangi viduržėme jūroje visos žuvis yra peržvėjojamos. Pavyzdžiui, dešimčia kartų daugiau yra sužvėjojama tam tikrų e, rūšių žuvų. Vis jaunesnės žuvis yra žvejojamos, jų ištekliai neatsigauna ir įvairiausių vyrasoms rūšiams kyla tų problemų. Norėčiau, kad komisija pateiktų atkūrimo planą viduržėmio jūros žuvims. Labai gerai yra vienai rūšiai tai padaryti, tačiau manau, kad reikėtų tai padaryti visoms rūšims, o ne tik tai vienai, nes kitu atveju apskritai visa sistema bus išbalansuota. Ponas Sarao Santos, vieną minutę. Ačiū už sutiktą žodį. Matome, kad pranešėjas padarė tikrai didžiulį darbą ir pateikė konkrečių rekomendacijų. Dabar jau mums reikia priimti atitinkamus sprendimus. Socialdemokratai taip pat pabrėžė, jog reikia kovoti su monopoliais žuvininkystės srityje ir tinkamai padalinti žuvų kvotas. E, tam, kad būtų skatinama ir tradicinė žuvininkystė, ne tik pramoninė. Turime įvairių iniciatyvų, e, kaip tai padaryti ir kaip e, atkurti žuvų išteklius įvairiose jūrose. Tad labai norėčiau, kad šios rekomendacijos būtų taikomos atsakingai ir apgalvotai nes e, e, mūsų politika turės rimto, rimtą poveikį ateityje. Ačiū dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Pirmą kalbės ponas Kaputo. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau paminėti porą dalykų. Visų pirma, deleguoti į teisės aktai, kuriuos siūlo komisija, ateityje, kalbant apie paprastų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenino dalyje viduržėmio jūroje atkūrimo plano įgyvendinimą, e, nebeleis e, įsikišti parlamentui. Ir dėl to mes pasisakome už tai, kad regioninių žuvininkystės e, institucijų e, rekomendacijos būtų įtrauktos į tinkamą šį teisėkuros procesą. Kitas dalykas, kodėl nėra numatytas kvotų kaip orientacinių rodiklių diversifikavimas. E, kol kas e, dabartinė sistema ypač didelė, na, kaip labai didelė našta tenka, krenta ant mažųjų žvėjų e, ir žvejybos įmonių pečių. Mums reikia užtikrinti tvaresnę žvejybą ir ypač atsižvelgti į smulkiuosius žvėjus ir jų poreikius. Dėl to reikėtų raginti ES institucijas ir valstybės narės peržiūrėti dabartinę sistemą. Dėkuoju. Ponas Marijas. Kalbama apie žuvis viduržėme jūroje ir Atlanto vandenyne. Iš tiesų išteklių padėtis yra labai aktuali, kadangi žuvininkystė šioje srityje sukuria daug darbo vietų. E, prie 2006 metais buvo sukurta sistema, tačiau ji jau nebegalioja, tad šiandien turime pagalvoti apie naują sistemą, kuri būtų taikoma e, Atlanto vandenyne ir Viduržėmio jūroje. Graikijoje ir kitose šalyse buvo kilę daugybė įvairių problemų žuvininkystės e, sektoriuje. Buvo uždaryta daugybė įmonių Krize ištiko ir e, salonikus. Kretoje e, žmonės kovoja su kreditoriais ir e, įsiskolinimo problema. Ten pasirašytas memorandumas, kuris kenkia visų žmonių ir žviejų geroviai. Tad turime išspręsti šios problemas ir padėti žmonėms, kurie turi teisę išgyventi. Ačiū. Uh, if this can be solved. Parlamento narė sako, jog turi problemų su vertimu iš anglų kalbos. We perfectly understood you, sir. I can assure you. Uh, Madam Giuffrida. Pone Giuffri. Grazie, Presidente. Siamo felici che grazie. Ačiū, pirmininkė. Mes labai džiaugiamės, kad dabar Europos Sąjungos uh, E, priemonių dėka tunas, e, tuno vėl daugėja mūsų jūrose. Labai svarbu yra tai, nes tam tikrose jūrose, pavyzdžiui, viduržėmio jūroje yra tam tikri monopoliai. Štai tarkime, prie Sicilijos tam tikri verslininkai kaip ir monopolizuoja tuno e, žvejybą, kad paskui jį eksportuotų į Japoniją. Ir tai pavyzdžiui, Italijos žvėjai dabar dėl to meta savo profesiją. Taigi reikia apsaugoti mažuosius žvėjus, tradicinę žvėjybą ir tą visą paveldą žvėjybos reikėtų išsaugoti taipogi, ne tik tai patį tuną. Ačiū. Panas Jakovčiak. Plavo repatūna je. Ačiū, ponia pirmininkė. Paprastieji tunai be abejo yra mm, žvėjų rūšis, kuriai kyla pavojus, išnykimo pavojus. Dėl to yra svarbu e, kurti žuvų išteklių atkūrimo planus ir mes turime šiokios tokios pažangos pastaraisiais metais ir norime padidinti tas kvotas. Tačiau aginti komisiją ir jūs konkrečiai komisijos nary atsargiai elgtis. Paprastieji tunai, jiems vis dar kyla išnykimo pavojus. Ir, tai, kaip mes ketiname e, nu, išnaudoti žuvų išteklius viduržėme jūroje ir Atlanto vandenyme, neleis ne E, toliau tvirtėti monopolijoms ir vėl mus atves prie tos pačios padėties, kokią turėjome prieš e, imdamėsi šių priemonių. Tad mums reikia gerai peržiūrėti visas, e, visus turimus šiuose regionuose žuvų išteklius ir stengtis išsaugoti šią rūšį, o ne ir neselgti pernelyg betodairiškai. Dėkoju. Ponas Ferreira, Ačiū, pirmininkė. Turime pagalvoti, kaip atkurti įvairių žuvų išteklius. Nuo 2008-ųjų užfiksavime teigiamų tendencijų ir tarptautinė komisija atsakinga už paprastųjų tunų išsaugojimą nuo 2015 iki 2017 E, ketina padidinti paprastųjų e, tunų kvotas 15 procentų. Turime pagalvoti, kaip e, mes galime padėti smulkiems žvėjams, o ne tik pramoninę žvejybą užsiimančioms įmonėms. Tai aktualu Portugalijai ir kitoms šalims. Portugalija. E, Algarvės e, žvėjai taip pat susiduria su, didžio, su didelėmis e, problemomis ir čia reikėtų kalbėti ne tik apie tunus, nes šiuo metu jiems sukurta mokestinė našta yra nepaprastai didelė ir draudžiama žvejoti daugybę įvairių rūšių. Ukrepų, kiek pred nami je seveda nadaljevanje večletnega. Ponas Šoltas. Šiuo atveju mes kalbame apie mūsų pastangas e, pratesti e, ir iš, toliau tęsti išsaugojimą tos, tų paprastųjų tūnų. Ir tai yra labai esminis dalykas siekiant užtikrinti vieningą požiūrį, e, derinant mūsų įsipareigojimus su tarptautiniais e, sutartiniais įsipareigojimais. Mums reikia apsaugoti ir Europos žvėjus, mums reikia skirti dėmesio tam, ką mes gana dažnai e, pastebime šiame sektorija. Tai yra, kad kuriasi daugybė, e, čia egzistuoja daugybė, e, egzistuoja didžiulės monopolijos, kurios išstumia smulkiuosius žvėjus, naudojančius tradicinės priemonės, žvejybos priemonės, kurios yra tvaresnės. Manau, kad valstybės narės turi galimybę E, paskirstyti tai, sažiningai kvotas e, savo žvėjams. Ir labai svarbu čia yra užtikrinti, kad būtų regulia, teikiamas reguliarios ataskaitos ir nebūtų didinamos e, tos kvotos, kad nebūtų peržvėjojimo. Dėkoju, dabar žodis suteikiamas komisijos nariui. Um, Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, parlamento nariams už užduotus klausimus ir e, pastabas, kurios rodo, jog yra bendras pagrindas, kuriuo galime remtis toliau e, e, plėtodami ir įgyvendinami šį pasiūlymą. Ir matau, jog gerbėmiai parlamento nariai aiškiai palaiko mūsų veiksmus. Komisija norėtų priminti, kaip jūs taip pat prisiminėte, jog paprastųjų tunų, kaip žuvies rušies e, e, jautri padėtis yra suvokiama visų ir mes visi norime, kad būtų tvariai e, žvejojama ši rūšis. Mes turime kvotas, kurias norime skirstyti sažiningai ir taip pat norime, kad, kad tinkamai ir tvariai veiktų atitinkami operatoriai. Šis pasiūlymas yra esminis siekiant e, e, teisingai ir sažiningai e, įgyvendinti įkat priemonės, tai yra teisės aktus, kaip antai reglamentą, kuris reglamentuoja visų operatorių įsipareigojimus ir taip pat įgyvendina priemonės kurios yra nustatytos ES ir tarptautinių mastų. Aš norėčiau aptarti keletą pateiktų pastabų. Ponas Matabriano, ponė Bilbao pabrėžė, ar beveik visi pabrėžė e, tradicinę žuvininkystės svarbą. Iš tiesų, komisija e, E, pritarė parlamento reikalavimui ir pageidavimui, kad būtų išsaugotos tvarios žvejybos, e, tvarus žvejybos metodai. Ir reikia pripažinti, kad ne visuomet yra e, laikomasi tų metodų. O kalbant konkrečiai apie paprastuosius tunus, tai nėra vienintelė žuvų rūšis, kuriai reikia tokio dėmesio ir, ir reikia, tačiau ji yra ypatingai jautri ir apie, į tai atkreipiamas dėmesys kai kuriuose pakeitimų pasiūlymuose šiame pranešime. Reikia kalbėti ir apie specifines papildomas kvotas arba, arba net ir kvotų kitokį paskirstimą tarp valstybių narių. E, manau, kad e, atsižvelgiant į žvejybo specifiką kiekvienoje valstybėje narėje, tai yra iš tiesų būtina. Taip pat buvo pateikta pastabų dėl armadrabų, kurios, kurias aš taip pat minėjau, kalbėdamas apie tradicinius žvejybos būdus ir apie tai, kad mums reikia eiti tvaresnės žvejybos link. Taip pat buvo paminėti e, dalykai, pono Af, Af, Marko fronte e, paminėti daly, e, paminėtas aspektas, jog e, E, iš tiesų mums reikia atsižvelgti į mažųjų žvejybos e, įmonių ir ekonominius interesus. Tad aš manau, tai, ko mes čia imamės, yra, ko gero, vienas iš pagrindinių ar vienintelis būdas užtikrinti e, socioekonominių aspektų tvarumą šiame sektoriuje. Ir teisingai kolegė minėjo, jog kvotos turi būti skirstomos skaidriai Manau, kad e, e, to turėtų siekti visos valstybės narės. Ir vėlgi reikia užtikrinti, kad e, tradicinės žvejybos būdus taikančios įmonės būtų visokiojo pairemiamos. Mes iš tiesų E, turime elgtis atsargiai, nors padarėme škios, tokios pažangos, vis dėlto reikia toliau jos siekti. Pone Gijera minėjo e, vienodų sąlygų sektoriuje nustatymui ir e, didesnių kvotų taikymą mažosioms žvejybos įmonėms. Taip pat buvo kalbama apie rušies išsaugojimo nacionalinius planus. Apie tai būtų galima diskutuoti. Ir kalbant apie būtinybę taikyti deleguotusius aktų, deleguotąjį aktą, iš tiesų labai labai dažnai bus e, iškils būtinybė taisyti į kad reglamentą ir dėl to mums reikia užtikrinti, kad ES vaid... E, teisės aktai e, galėtų taikytis prie besikeičiančių sąlygų. Reikia pasakyti, kad deleguotieji aktai leis greičiau reaguoti ir taikyti į kad priemonės ES lygmenių nepriklausomai nuo to, e, kaip, kaip toliau vystysis teisėkūros aktai. Dėl e, teigiamų e, žuvų išteklių atnaujinimo duomenų tai, tikslumo buvo atkreiptas dėmesys. Buvo taip pat kalbama apie tų duomenų plat, platinimą, taip pat apie išteklius ir jų, jų valdymų iš socioekonominės e, padarinius. Manau, kad e, iš tiesų valstybės narės turi sažininkiau elgtis šioje srityje. Mums reikia um, tikrai skaidresnių dabar, e, kai negu dabar galiojančios taisyklės. O reaguodamas į pono Farage pasisakymą, aš norėčiau pabrėžti, kad sutinku su jumis, kad e, žvėjai labai prisideda prie Europos e, E, valstybės, valstybių narių e, ekonominės gerovės. Jūs minėjote 800 tūkstančių, e, jūsų valstybėje iš viso ES yra jų yra 8,3 milijono. Tad jie taip pat turėtų prisijimti atsakomybę šioje sistemoje, siekiant užtikrinti jos veiksmingumą ir tvarumą bet tai, jūs mus kritikavote dėl to, kad nebuvo e, diskutuota apie, e, apie draudimą, kurį jūs minėjote. Aš su jumis nesutinku, apie tai buvo labai daug diskutuota ir su valstybėmis narėmis. Taip pat Reikia pasakyti, kad nors yra pad, kiek pagerintas žuvų, šios konkrečios žuvies rušie, žuvų rušies išteklių e, valdymas, vis dėlto mums reikia ateitie daryti dar daugiau. Ir bendrai paėmus norėčiau pasakyti, jog dėkoju visiems parlamento nariams už jų e, indėlį. Ir dar kartą norėčiau pasakyti ponai Marto Dilakorti ir visiems e, šio, šių rūmų atstovams padėkoti ir e, už tai, kad mes galėjome bendradarbiauti iki šiol ir e, baigti šią diskusiją. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai už tartus žodžius. Dėl to pranešimas bus tik geresnis. Taip pat ačiū ir tiems, kurie E, nekritikavo tiesiogiai komisijos nario ir nenukrypo nuo šiandienos temos. Vienas iš esminių aspektų yra kvotos. Akivaizdu, kad mes ėmėmės teisingų veiksmų ir patys žvėjai taip pat ėmėsi E, atitinkamų veiksmų. Dėl to kvotos padidėjo, ištekliai atsigavo. Tačiau dabar kyla klausimas, kaipgi išdalinti šias e, kvotas. Ir šį sprendimą turės priimti ne parlamentas. Tačiau mes turime pasiūsti aiškę žinę, turime e, paaiškinti, kad turime e, tolygiau padalinti kvotas ir daugiau kvotų skirti smulkiesiems e, žvėjams. Tad e, visiškai pritariu išsakytai nuomoniai šiuo aspektu. Ir tai taip pat numatyta ir kompromisinėme pakeitime, kuris buvo pasiūlytas. Taigi matau, kad visi sutinkame, jog reikia sažiningesnio kvotų padalymo. E, kitas dalykas, e, dėl kurio galbūt mūsų nuomonės skiriasi, tai yra deleguoti į aktai. Sakyčiau, kad komisija nėra pavyzdys, kaip greitai įgyvendinti tokius aktus. Tačiau tai negali būti pasiteisinimas, uh, kad parlamentas negalėtų dalyvauti teisėkuros procese. Turime, žinoma, dirbti daug greičiau, e, tačiau tai nereiškia, kad iš parlamento turi būti atimtos tinkamos kompetencijos. Tikiuosi, kad mane suprasite.